You, Ačiū kolegos, labas rytas. Norėjau suteikti laiko kolegoms, kad visi susirinktumėm ir pradėtumėm darbą, bet dabar esame pasirengę pradėti šio ryto parlamento sesiją. Pradėsime nuo balsavimo dėl prašymo pradėti procedūrą skubos varka pagal 154 straipsnį.